skelbiu Europos parlamento Liepos 3 nutrauktą sesiją pratestą. Das Protokoll der Sitzung vom Liepos 3 posėdžio protokolas yra parengtas, ar kas nors turėtų ką nors pridurti, paprieštarauti. Protokolui pritarta, jis tvirtinamas.